The President. Well, colleagues, we're resuming, uh... Pirmininkas. Kolegos, tęsėme sesiją balsavimo motyvų paaiškinimais, bet prieš tai noriu pasveikinti delegaciją iš Kanados federalinio parlamento ir atstovus iš e, Kanados misijos Europos Sąjungai Bruselėje, kurie dabar sėdi svečių balkone. Delegacijai vadovauja panas David Tilson, parlamentaras iš Toronto, Ontarijo rinkiminės apygardos, taip pat yra parlamento nariai, senatoriai iš Kvebeko, Britų Kolumbijos šioje delegacijoje. Delegacija Strasbūrė lankosi e, ir susitinka su parlamento ryšių su Kanada delegacija 34 e, Europos parlamento ir Kanados tarparlamentinėme posėdėje. Po to jie vyks į Kopenhagą, Daniją ir toliau kalbėsis apie, su būsima ES pirmininkausiančia valstybė. Labai sveikinu e, šią delegaciją ir linkiu malonaus buvimo čia. And we now come to O dabar balsavimo motyvų paaiškinimai e, dėl to, dėl